Zjewka, Tadeusz, bitte. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Labai ačiū, pirmininkė. Jau atrodo vasara, tačiau dar turime šį svarbų klausimą, kuriuo reikia pasiekti pažangos. Tikiuosi, kad kolegos gavo pranešimo projektą, išversta į jų gimtasias kalbas. ar problema su vertimu tik į vokiečių kalbą? Gal galima pabandyti dar kartą? Nuo pradžių. Tikiuosi, kad gavote išverstą pranešimo projektą ir taip mums bus lengviau kartu su juo dirbti. Šiandien dar kartą diskutuojame apie pirmąjį Briuselio reglamentą. Vertimas į vokiečių kalbą yra, ispanų ir italų. Can somebody help us or? okay, try again. Dar kartą nuo pradžių. Tikiuosi, kad gavote mano pranešimo projekto versijas išverstas įvairias kalbas ir bus galima dirbti kartu. Šiandien dar kartą keičiamės nuomonėmis apie pirmąjį Briuselio reglamentą, kuriuo e, reglamentuojamas jurisdikcijos klausimas civilinėse ir komercinėse bylose. Todėl šiandien nenorėčiau daryti dėlės įžangos į diskusiją, vietoj to norėčiau pakalbėti apie svarbiausius dalykus nes turėsime dar kitų galimybių aptarti šią temą rugsėjo 20 dieną per seminarą ir aptariant pakeitimus. Taigi svarbiausiai klausimai, kuriuos norėčiau pamanyti šiandien, trumpai yra šie. Svarbiausias dalykas susijęs su šiuo reglamentu yra egzekvatūros panaikinimas Antra. Draugiško ginčio sprendimų neįtraukimas ir Briuselio pirmojo reglamento panaudojimas trečiųjų šalių atžvilgių. Pradėsiu nuo egzekvatūros. Kaip pamėta, Europos komisija pasiūlė po diskusijos apie žaląją knygą visiškai panaikinti egzekutūros procedūrą ir įvedant visiškai automatiškas e, procedūras. Tai yra situacijos, kuomet teismo sprendimas kilmės šalyje priimtas yra, tuomet būtų automatiškai pripažįstamas kitose valstybės narėse. Žinoma, atsižvelgiant į tai, kad e, sprendimo kopija tinkamai yra pateikta. E, to pasiekme yra ta, kad teismo sprendimas, teismo nuosprendis turi būti taikomas vykdymo šalyje tuo pat būdu, tarsi e, jis būtų priimtas vykdymo šalyje. Atsisakant egzekutūros procedūros, reikia užtikrinti, kad e, šalis turėtų galimybę pateikti savo nuomonės. Todėl 45 straipsnėje komisija pasiūlė tokią formuluotę. Jei kita ginčio šalis nedalyvavo teismo e, procese kilmės šalyje, jie gali paprašyti peržiūrėti sprendimą toje kilmės šalyje, tokioje situacijoje, kuomet šali, šaliai nebuvo tinkamai pranešta apie teismo procesą, kuris turėjo prasidėti ir tuomet e, šalis negalėjo pasirūpinti savo gynybą. Arba jeigu yra problemų susijusių su nenugalimas jėgos e, taisyklė, kas galėjo ne, užkirsti kelią šaliai dalyvauti teismo posėdį ir pateikti savo poziciją. Žinoma, šalis visada turi tokią e, teisę, tačiau atsakomybės našta ir išlaidos atitenka šaliai, prieš kurią e, iškelta byla, na, o galimybė apeliuoti vykdymo šalyje yra ribota. Įvedama nuoroda į viešosios tvarkos principus konkrečioje šalyje pagal 43 ir e, 46 straipsnį šalis gali apeliuoti vykdymo šalyje tuomet, jeigu vykdymas prieštarautų pagrindinėms e, sąžininko teismo taisyklėms arba jeigu sprendimas neatitinka ankstesnių sprendimų priimtų vykdymo šalyje ar trečiosiose, trečioje valstybėje narėje tais atvejais, kurie yra panašus ar ekvivalentiški. Todėl sąžiningo teismo principas yra priimtinas, tačiau jo negalima laikyti kaip pakeičiančių viešosios tvarkos taisyklių. Taip pat leiskite priminti tai, ką esu sakęs anksčiau, kad kai kalbam apie jurisdikcijos pasirinkimą e, komercinėse bylose ar vartotojų sutartise. Tik kilmės šalis gali būti ta vieta, kur galima pradėti teismo procesą. Ir čia aš norėčiau paminėti komisijos pasiūlymą įtraukti tam tikras išlygas Tai yra tuos atvejus, kada būtų išlaikyta egzekvatura. Tai yra dviejose sritise. Pirmoji tokia sritis būtų susijusi su šmeištu, o antra tai yra kolektyvinio žalos atlyginimo siekimas. Mano pranešime, nors ir sutinku su daugeliu patiktų argumentų, siūlau, kad išimtis nebūtų taikomos Todėl siūlau jas išbraukti. Nepaisant to, vis dar turiu rimtų abejonių dėl egzekutūros panaikinimo kolektyvinės žalos atlyginimo atvejais. Tai yra labai sudėtingas reikalas, jį reikia dar detaliau aptarti. Ir manau, kad tiek diskusija šiame komitete, tiek diskusija su taryba ir komisija turi leisti man, mums pasvarstyti, ar nelaikėtų išlaikyti egzekutūros šiuo atveju, kai kalbam apie kolektyvinę žalos atlyginimą. Antras, antras rytis - jurisdikcijos standartų išplėtimas ginčiams tarp atsakovų gyvenančių už ES ribų. ši sritis yra pati savame labai įdomi. Aš nematau problemų patvirtinti tokį sprendimą, tačiau manau, kad kol kas dar nepadiskutavome parlamente politinę prasme apie tai ir nediskutavome apie tai su taryba. Dėl to, kokios pasiekmes atsirastų įvedus tokią formulę. paskelbus žalę knygą, rengiant pranešimą, jau tada sakėme, kad šios temos nagrinėjimas neturi jokio pasiekmių kol kas, todėl turime palaukti ir neišplėsti jurisdikcijos, kad jos apimtų trečiasias šalis. Noriu pakartoti, kad tai susiję ne su pasiūlymo turiniu, bet su politiniais klausimais. Trečiasis klausimas, kurį paminėjau, tai yra arbitražo netaikymas. Pagal parlamento rezoliuciją parengtą praėjusiu metu rugsėjo mėnesį aš pasiūliau neįtraukti šios ryties, nes tuomet mes peržiūrėjome Briuselio pirmojo reglamento veikimą. Mano nuomonė, arbitražas pagal 58 metų New Yorko konvenciją ir 61 metų Ženevos konvenciją. E, yra tvarkomas normaliai ir e, konvencijos šalis yra patenkintos. Todėl aš manau, kad arbitražas neturėtų čia būti įtrauktas, o praėjusiu metu rezoliucija labai aiškiai išdėsto mano dabartinę poziciją šiuo klausimu. Žinoma, nuomonės čia e, tarp teisininkų skiriasi, tarp teisininkų, tarp politikų, mokslininkų diskusija tęsiasi. Ir mūsų diskusijoje mes galėsime taip pat keistis nuomonėmis šiuo klausimu taip pat. Mėly kolegos, noriu pabrėžti, kad Briuselio pirmo reglamento peržiūrėjimas turi būti atliekamas labai išsamei, labai nusekliai, nes tai yra vienas iš teisės aktų, kur bendrijos teisė veikia labai gerai. Galima netgi pasakyti, jog iki šiol nebuvo dėl to jokių abejonių. Jeigu turi teisinį tekstą, kuris e, gerai veikia, reikia labai atsargiai jį derinti ar atnaujinti, kad jo nesugadintume. Todėl daromi pakeitimai neturi nueiti per toli, kad iš tikrųjų nepakenktume to teksto veikimui. Aišku, aš būsiu atviras jūsų pasiūlymams ir e, laukiu diskusijos su komisija ir taryba. Ir manau, kad kaip ir ankstesniais atvejais šį kartą surasime bendrą poziciją. Baigdamas norėčiau pasiūlyti nustatyti terminą pakeitimams, tai yra rugs, e, rugsėjo 21 dieną po seminaro iš karto. E, manęs paprašė pagalvoti, pasiūlyti tokį e, terminą, nes būtų galima išklausyti specialistų nuomonių panaudoti jų žinias, kad galėtume parengti tinkamus pakeitinius. Taigi aš siūlau patvirtinti gautinį terminą pakeitimams e, rugsėjo 21 dieną. Ačiū, ponia pirmininkė, ir lauksiu jūsų nuomonių. Herzlichen Dank, Herr Berichterstatter. Zunächst der Kollege Speroni. Bitte. Grazie, Presidente. Sono sostanzialmente da... Ačiū, pirmininkė. Aš sutinku su tuo, ką pasakė pranešėjas. Tačiau atsižvelgianti tai, kad pats pranešėjas paminėjo tai, kad reikia labai tiksliai suformuoluoti tai, ką darome. Itališkoje versijoje pastebėjau, kad daroma nuoroda į gyvenamąją vietą. Man atrodo, kad reikėtų nurodyti, sukonkretinti, jog fiziniai asmenys turėtų gyventi toje registruotoje vietoje, o e, teisiniai subjektai turėtų, turėtų būti nurodyta jų vieta, tiesiog būstinės vieta. Ačiū kitas kolega. Kaip ir buvo tiksliai pastebėta, viskas veikia gana neblogai. Kai pirmas sykį kalbėjome apie šį e, dalyką, išreiškiau savo abejones dėl, dėl šio klausimo traktavimo. Čia turėtume kalbėti, tai taikoma tik penkiem, gal trim procentam atvejų. Tai būtų priimtina kai kuriuose jurisdikcijose, bet ne visose. Kiek aš suprantu, man atrodo būtų netinkama atsisakyti šio principo, kadangi jis galioja tik labai ribotam, jis taikytinas tik labai ribotam skaičiui atvejų. Jis nėra taikomas labai dažnai, bet vis tiek yra esminis principas. Ir aš dar sėki pakartosiu, kad jeigu taip pasielgtume, tuomet kiltų didelė sumaištis. Geriau ne, ne, neineškime su, dar daugiau sumaišties į situaciją. Jeigu, sakykime, suklystų savo nuosprendį teikdamas Graikijos teismas, tuomet ir Vokietijoje galėtų būti pajustos pasiekmes.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 Da, mulțumesc. Aș vrea să felicit raportorul. Uh, cred într-adevăr. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją. Manau, kad esminiai šio pranešimo principai buvo tinkamai apibriežti ir manau, kad visų pirma nereikėtų numatyti uh, ieškinio apskundimo. Ir numatyti tą galimybę tik tai dėl priežasčių susijusių su viešaja tvarka, kadangi jeigu mūsų vertybės yra vienodos, tuomet ir viešosios tvarkos apibrėžimas turi būti vienodas. Taigi peržiūrą reikėtų atsižvelgti tik tai į pranešėjo minėtas priežastis. Taip pat arbitražą turėtų išbraukti, kadangi tai yra neteisminė procedūra ir nemanau, kad ji yra kaip nors susijusi su šiuo pranešimu. Ji neturėtų čia būti. Šis pranešimas turėtų kalbėti tik tai apie teismo sprendimus. Ačiū. Hofe, bitte. Ich weiß nicht, wo sitzt. Ich suche gerade. Yes, uh, thank you, Chair, and good afternoon to everybody. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Dėkoju e, ponui Zviefkai už pranešimo projektą, kurį labai sveikiname. Ir atsižvelgiant dabar į jūsų paties paminėtus dalykus, Kaip svarbiausius jūsų pranešime norėčiau priminti tas priežastis, dėl kurių komisija parengė šiuos pasiūlymus ir kaip mes juos traktuojame. Visų pirma, dėl egzekvatūros procedūros atsisakymo mes džiaugiamės jūsų išsakytą paramą. Mes atlikome poveikio įvertinimą, kuris parodė, kad tai, yra savalaikį, tai, tai bus daug laiko pareikalausianti ir brangi procedūra ir bent jau iš pirmo žvilgsnio ji niekam nes, nepa, nepasitarnauja. Tai yra formalumas tikrinant dokumentus, todėl ji bereikalingai ap, apsunkina e, laisvą teismo sprendimų e, cirkuliaciją vidaus rinkoje. Dėl egzekvatūros ES e, tokiu būdu įvykdys įgaliojimą gautą dar 99 metais. Egzekvatūros atsisakymas, kaip jau aiškinome jums anksčiau, nėra susijęs tik tai su tam tikrų mm, apsunkinančių procedūrų atsisakymu. Jis taip pat yra susijęs su integravimu ir abipusių pripažinimu tarp valstybių narių. Ir todėl mes Labai atidžiai peržiūrėjome įvairias priežastis, kuriomis remiantis galima atsisakyti užsienio valstybėje priimtų sprendimų. Ir išnagrinėjome, ar tokios priežastys galioja ir šiandien, o galbūt galima surasti alternatyvų. Ir ypač atsižvelgiant į tas priežastis, kurios nurodė ponas Vievka, Pastebėjome, kad nebereikia kontroliuoti užsienio teismų jurisdikcijos. Šiandieną Europoje bet kuriuo atveju užsienio teismas yra saistomas kilmės šalies teismo sprendimo ir todėl nebeįmanoma vykdyti tikros realios kontrolės, jos ir nebereikia. Kaipgi apsaugoti vartotojus? Mes įpareigojame kilmės valstybės teismą ex officio patikrinti jurisdikciją. Jis negali skelbti sprendimo prieš užsienio valstybės vartotoją jeigu to teismo juris, jurisdikcija atitinka reglamento taisyklės. Ir dėl to nebėra priežasties to kontroliuoti kur nors Europoje. Su valstybės politika tai yra lygiai tas pats. Mes atlikome studiją, Europos parlamentas taip, pas, taip pat atliko studiją, kuri parodė, kad kur reikia uh, viešosios politikos Jos reikia ten, kur gali dar įvykti tam tikros, tikras netinkamas procedūrų taikymas. Ir čia reikia numatyti galimybę vykdyti kontrolę. Todėl mes ir palikome ją savo pasiūlyme. Mes nepalikome už, galimybės užsienio teisę, kurią taikė teismas kontroliuoti, kadangi nustatėme, kad ES jau yra pakankama apsauga ir pakankamas harmonizavimas ir praktiškai nebeliko poreikio palikti tokią kontrolę. Būtent taip mes ir elgiamės. Jeigu paliktume dabartinės visas kontrolės, tuomet būtume žengę formalistišką žingsnį į priekį, bet ne, ne, ne dėl dalyko esmės. Mes norėjome, kad būtų atsisakyta egzekvatūros ir kad tokiu būdu parodytume, kad ES vyksta integracija ir einama į priekį, stengiantis sumažinti dabar esančias kontrolės. Jeigu jas paliktume, tuomet galima būtų klausti, ko, kam tada iš vis reikia panaikinti ir egzekvatūrą. Dėl antro dal... klausimo reglamento taisyklių taikymas trečiosios šalies atsakovams. Čia viskas yra susijęs su prieiga prie teisingumo ES piliečiams ir įmonėms, kai jos susiduria su tomis šalimis, kurios yra ne ES valstybėse narėse. Šiandieną yra du taisyklių rinkiniai. Vienas iš jų yra sąjungos taisyklės, galiojančios atsakovams ES ir kitas taisyklių rinkinys dėl tarptautinės jurisdikcijos skirtas atsakovams ne ES. Ir kągi sukuria toks dvipusių, dvilipiškumas. Tokiu būdu atsiranda ne, prieim, ne vienoda prieiga prie teisingumo, jeigu, sakykime, prancūzijos kompanija daro verslą su Rusija ir kyla problema sandorio metu, tuomet pra, prancūzijos kompanija gali kreiptis į Europos teismą, o Italijos įmonė taip pat su tuo rusų rangovu vykdo verslą, bet ji negali turėti prieigos prie Sąjungos teismo. Taigi šiuo reglamentu stengiamės nustatyti vienodas taisyklės Europos įmonėms. Norėjome užtikrinti, kad kiekvienas pilietis, kiekviena įmonė galėtų vienodai, turėti vienodą prieigą vienodomis sąlygomis prie Europos Sąjungos teismo. Ir Todėl prieiga prie teisingumo turėtų būti vienoda, be diskriminacijos, nepriklausomai nuo to, kur gyvena ar ieškovas ES ar atsakovas. Taip pat manome, kad sukūrė tą vieningą taisyklių rinkinį tarptautiniai jurisdikcijai. Pasieksime to, kad taisyklės bus aiškios, skaidrios ir nebereikės taikyti 27 skirtingų taisyklių rinkinių Europos Sąjungoje. Dabar dėl dar vieno dalyko norėčiau, kad į tai atkreiptumėte dėmesį. Mes labai intensyviai pastaruoju metu diskutavome apie naujasias vartotojų teisės numatytas vartotojų direktyvoje. Labai gerai, kad numatomas naujos taisyklės vartotojams, tačiau tuo pat metu sąjungos teisė neužtikrina prieigos prie sąjungos teismo Tai koksgi tikslas, jeigu iš vis ką nors daryti, jeigu mes neužtikriname vienodų sąlygų Europos vartotojams, nes kai jie susiduria su tre, trečiųjų šalių subjektais, tuomet e, mūsų teisė tiesiog daro nuorodą į tarptautinę teisę. Ir tokiu atveju jie negali prieiti prie teisingumo. Taigi, manau, kad į tai parlamentas turėtų atkreipti dėmesį, spręsdamas dėl to, ar norime ar ne taikyti savo jurisdikcijos taisyklės ieškovams, kurių registruota gyvenamoji vieta trečiose valstybėse narėse. Sutarėme su ponus Bievka, tai yra naujas klausimas. Šiame kontekste bent jau. Kituose kontekstuose jau yra numatytos taisyklės skirtos trečiųjų šalių atsakovams kitose sritise. Tačiau šioje srityje tai yra naujas dalykas ir mes sutarėme, kad vyksta plačios politinės diskusijos. Galite pasiremti mūsų atliktomis studijomis, jos skelbiamos internete, komisijos tinklalapyje. Dėl arbitražo. Norėčiau pasakyti aiškiai. Komisija nesiūlo įtraukti arbitražo į reglamentą. Tai būtų visiškai netinkamas žingsnis, kadangi arbitražas skiriasi, jis visai nesusijęs su e, valstybės teismo, teisminėmis procedūromis. Problema yra sąveika, tas santykis koordinavimas tarp e, iš vienos pusės teismo procedūrų ir arbitražo procedūrų iš kitos pusės. Mes pastebėjome, taip pat tai parodė ir poveikio vertinimas, kad dabartinis reglamentas leidžia užblokuoti šias procedūras, kreipiantis į teismą. Taigi kyla e, piknaudžiavimo bilinėjimusi riziką ir sutarėme su pranešėju, kad, aišku, reikia ne, nehiperbolizuoti šios rizikos. Šis rizika egzistuoja, e, tai parodė ir poveikio vertinimas, tačiau gali būti priežasčių, kodėl šalis visiškai pagristai gali užprotestuoti arbitražo susitarimą ir kreiptis į teismą ir niekas negali jom užkirsti kelio tai daryti. Mes tik tai norime pasakyti, kad tokioje situacijoje Ką turi toks teismas daryti? Ar jis gali imtis tos bylos, ar jis turėtų perduoti šią bylą arbitražo teismui ar kitam teismui? Tai norime reglamentuoti. Mes esame atviri diskusijoms. Bendradarbiausime su jumis, siekdami surasti tinkamiausią sprendimą tokiuose situacijose, tačiau viena turėtų būti aišku. Neturėtume apriboti laisvo teismo sprendimų judėjimą Europos Sąjungoje, atsižvelgdami ir į procedūras, kurios, kurios neįeina į reglamentą. Taigi dabartinė situacija, kai sprendimas juda laisvai Europos Sąjungoje, nors ir pačia pradžia galbūt buvo sudarytas arbitražo sutrimas, kurį teismas e, pripažino negaliojančių, manome, kad toks sprendimas galėtų cirkuliuoti Europos Sąjungoje. Taigi, ar Mm, nenorime reglamentuoti bendro arbitražo, tik tai labai ribotos, riboto etapo tarp santykių tarp arbitražo ir teismo. Tai tiek norėjau Jums pasakyti. Mano galva tai yra svarbiausi dalykai, į kuriuos reikėtų atidžiau pasižiūrėti. Džiaugsmės galėdame bendradarbiauti su pranešėju ir su Jumis. Mes dalyvausime ir Jūsų seminare ir tikimės, kad mums pavyks pasiekti teigiamą rezultatą per ateinančius mėnesius. Ačiū. Ačiū. Ir diskusijas užbaigs mūsų pranešėjas. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už nepaprastai įdomias pastabas išsakytas per diskusiją. Taip pat ačiū komisijai už tam tikras smulkmenas, kurių mes norime pasiekti. Iki šiol to nežinojau. Manyčiau, dėl daugelio klausimų tikrai susitarysime, nes sieksime labai konkretaus sprendimo. Kalbant apie kolektyvinius ieškinius dėl žalos atlyginimo, apie tai mes galėsime diskutuoti jau rytoj, kadangi rytoj iš ryto bus klausimas skirtas šiam klausimui. Ir dar kartą e, vėliau išsameu diskutuosime apie Briuselis vieną. Tai ir gal apsispręsime padaryti šioms byloms išimti ar ne. O kalbant apie šmeišto bylas, aš vis dar norėčiau atsisakyti šios išimties, be abejo, paisant e, viešosios politikos principo. Aš to siekiu, kad būtų išvengta palankiausio e, teismo šalies paieškos. Tas šiandien jau vyksta, aišku, išimties panaikinimas visko neišspręstų, bet procedūros taptų lankstesnėmis. Kalbant apie arbitražą, tikrai nepaprastai įdomios mintis buvo išsakytos. Prie šio klausimo reiks grįžti ateityje. Kalbant apie taikymo išplėtimą trečiosioms šalims, pritariu, kad tikrai nekils problemų dėl sprendimų, kuriuos priims ES teismai, bet teisinės sistemos skiriasi, atitikimas nėra šimtaprocentinis ir ne visas smulkmenas visi supras. Na, bet tai nėra didžiausia problema, bet kas kelia daugiausia sunkumų, tai trečiųjų šalių spren, teismų sprendimai. Taigi dar daug liko atvirų klausimų nebejoju, kad mūsų laukia labai įdomios diskusijos per seminarą ar per mažiau oficialius posėdžius. Ačiū. Ačiū. Rugsėjo 21 pakeitimų pateikimo terminas, kaip ir buvo skelbta, ketvirtas klausimas atidėtas, penktasis klausimas mūsų pranešėjas yra ponas Lechneris. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už tą gausybę pateiktų pakeitimų, nepaprastai naudingi pasiūlymui bei įdomios formuluotės, nebejau visą tai mums padės pasiekti gerą rezultatą. Reiktų atkreipti dėmesį, kad čia tam tikri e, tikslo konfliktai egzistuoja. Pirmiausia, reikia grįžti prie to, kas yra svarbiausia, bei visus pasiūlymus, pageidavimus nagrinėti būtent e, toje šviesoje, būtent taikytinas rytis, taikytinas teismingas teismas, jurisdikcija ir panašiai. Tačiau kolegų sąjungos kalbą, kad čia galima kalbėti apie sutarties 81 straipsnį, nes čia kalbam apie prekių judėjimą. Na, aš nemanau, kad tam pritarčiau, o kadangi pritarimo reikia vienbalsio, tai e, jo tikrai nesurasime. Ir kalbant apie šios straipsnės sritį, e, nuolat kyla problemų ir manyti manytumėme, kad nereiktų atsaky, atsisakyti siūlomo teisinio pagrindo. Kalbant bendrai apie pakeitimus, daugiausia kalbama apie nulatinę gyvenimą vietą. Pasakyčiau, kad Vokietijai, Ispanijai, Italijai, Lenkijai ir kai kurioms kitoms šalims uh, kurios taikė pilietybės teisę. Joms reiks e, prisitaikyti prie naujos sistemos. Na, tiesiog apsispręsti, ar darome, ar nedaroma. Ir sprendimas jau priimtas, ir kolega Garganė, kaip prisimename, diskutuojant dėl žaliosios knygos, būtent šią kryptimį pasisakė. Manyčiau, tai yra signalas visoms kitoms abejonėms dėl vaikų teisės, e, prieglopšio teisės, priežiūros teisės reikia vadovautis tokiu pačiu principu. Manyčiau, kad europiečiai e, prie to pripras. Toliausiai eina kolegos Sperūni pakeitimas. Aš nenoriu čia vėl grįžti prie tų ilgų diskusijų. Jis e, siūlo, kad teismingumas būtų pagal pilietybę ir tai būtų visiškai naujas pasiūlymas. Volis, keleto kitų kolegų pasiūlymas nustato tam tikrus terminus. Aišku, aš suprantu tas abejones. Prieš keletą metų aš panašiai galvojau ir tik po turbūt to Po truputį, baigiant diskusijas dėl žaliosios knygos, įsigilinęs į šį klausimą, supratau, kad galima siekti europinės tvarkos ir jau susitaikiau su siūlomais e, pakeitimais teisiniam saugumui, teisiniam skaidrumui. Tai prieštarauja ir aišku, mes turime siekti ir tai, kad eilinis pilietis suprastų, apie ką mes čia kalbama, būtent kur tu nuolat gyveni to šalies teisė ir galioja. Tai padeda žmonėms suprasti, e, kame esmė ir sparta yra labai svarbus, kadangi šalia esantis e, teismas gali priimti sprendimą, o paveldėjimo atvejais tai yra tikrai svarbu. Ir tai daug paprasčiau negu kalbėti apie kažkokius e, sprendimus kaip komercinių bylų atvejais. Kolega Volius siūlo tam tikras išimtis daryta. E, Anglosaksų teisėje tai yra labai išplitę, kad e, ginčio metu galima mm, primti ir kitokį sprendimą negu galvota, tačiau tai kenkia mm, proceso spartai, kalbant apie tam tikras teis, teisminės prievolės, viską galima sureglamentuoti pagal viešosios tvarkos taisyklės arba nieko nedaryti, sakyti, kad čia teismingumo problema, bet tikrai netaikytinos teisės. Mes, jeigu pagal pilietybę čia dirbsime, tai akivaizdu, kad e, teismas jeigu susidurs su kitos valstybės piliečiu, turės kreiptis į tos valstybės teismą ir tai situacija tik apsunkins. Norėčiau dar mm, kreipti dėmesį, kad toms šalims ir naujosioms valstybėms narėms, taip pat kaip Lenkijai, Čekijai ir kitoms, kur sienos neatsivėrė taip jau senokai, e, teks dažniau susidurti su atvejais, kai miršta trečiųjų šalių piliečiais. E, Vokietijoje šie, šis, šiuo metu šariato e, teisė yra taikoma panašiais atvejais. Ir su tokiais atvejais, aišku, ir naujosiams valstybėms narėms teks susiturti vis dažniau. Taigi aš savo sprendimo nekeisiu. O, pono Delingver, uh, E, pakeitimai man nėra iki galo primtini, mes e, nekartą apie tai su juo diskutavome, jam rūpi, arba teisingiau sakant, bylo, e, žmonėms rūpi tam, tik, tam, tikri, tam tikros bylos, tačiau o, sutiku, tai tikrai aktualu, ką daryti žmonėms, e, kurie gyvena ten, kur dirba. Ir nebūtinai tai yra gimtinėje. Ponas Belingver siūlo suformuoti štai ką. Ten, kur profesinė ir privati erdvė yra vienodai svarbi, Ir jeigu negalima išskirti e, tų aplinkų ir, pavyzdžiui, kažkuria iš jų suteikti prioritetą, tai reikia prioritetą teikti privačiai e, aplinkai. Kad būtent ten, kur yra daugiau tos privačios erdvės, e, ten ir yra ta nuolatinė gyvenamoji vieta. Aišku, taip pat aktualu yra mums, dirbantiems Briuselyje. Tačiau pažiūrėkime, kokia yra tvarka. E, Lenkijos pilietis, Vokietijos pilietis, kuris dirba ir, svarbiausia, gyvena, e, gyvena ir dirba mm, Briuselėje, taigi svarbiausia yra gyvena ir čia miršta, tai jo palikimas tvarkomas pagal Belgijos teisę O jeigu kalbėtumėme apie Jungtinę karalystę ir niekas dėl to, ne, niekas e, neprieštaraus, kad vadovaujansim pagal Britų teisę. Ir tai yra faktas, tačiau tas asmo neturi pasirinkimo, o, da, o patvirtinus dokumentą turės, kadangi jis galės testamente nustatyti, kurio šalies teisę naudotis. Aišku, yra ir hmm, pakeitimų einančių į kitą pusę, norima, kaip įmanoma, labiau viską liberalizuoti ir ponė Belingveri, jeigu manęs klausotės, aš noriu Jums padėkoti už pakeitimą dėl nuolatinės gyvenimo, gyvenamosios vietos e, konstatuojamoje dalyje apie privačią ir darbinę aplinką ir Paderinsime viską dar dėl formuluotės, tačiau, manau, tikrai susitarsime dėl šio pakeitimo. Aišku, dar lieka formuluočių tikslumo ir elegancijos klausimas, bet juos mes išspręsimas. išspręsime. Kolegos iš Jungtinės karalystės pateikė nemažai pakeitimų, tačiau tai nėra tik tai Britų problema, bet taip pat ir Vokiečių, sakyčiau. Tačiau panašus pakeitimai tikrai nesusilauks palaikymo, nes tai reiškia, kad kalbant apie dova, turto dovanojimą, esant asmeniu dar gyvam, kyla taikytinos teisės E, problema ir neaišku, e, kokia jurisdikcija galioja. Ar negalima bus, bus sulaukti tokių atvejų, kai žmogus tiesiog formaliai pakeičia savo gyvenamąją vietą, padovanoja pagal jam palankiausią teisinę sistemą ir po to sus, formaliai grįžta gyventi ten, kur iki to. Uh, į ką čia reiktų atkreipti dėmesį, dovanojimo atvejais, e, kurie įsigaliojo iki reglamento e, įsigaliojimo, e, galiotų iki šiol galiojusios taisyklės. Jeigu šiandien pagal vokišką ar mm, britišką teisę atliekamas dovanojimo aktas arba į, į, žmogus gyvenantis Italijoje padovanoja savo turtą jau šiandien. Tai net ir po dešimties metų, jau kai vyksta tas dominojimo faktas, galiotų itališką teisę. Tačiau kažkada turi būti padėtas taškas. Ir aš iš šią mintį dar neįsigilinau, bet tokia mintis kilo, kad gal reiktų kažkokį terminą nustatyti kaip kad reglamento įsigaliojimas. Kalbant apie pirmą, dvidešimtą, devynioliktą straipsnius dėl materialiosios teisės. Jeigu mes apie tai kalbėsime tik pirmajame straipsnė dėl e, e, taikytinos teisės, Tai aš manyčiau, kad to nepakanka, reikia 20a straipsnio, naujojo, ponė Nibler, kiti juda panašia kryptimi, manau, tikrai čia mes susitarsime, o yra ir problema. Tai kolegas, e, kolega Karim, kolegė Volis dėl 21 straipsnio antrosios dalies pateikti pakeitimai eina tikrai per toli dėl vykdotojo, dėl administravimo. Tai aš siūlau pasitenkinti tuo, ko turime, yra ir pasiūlymų išbraukti e, šias nuostatas, nes taip mes atsižvelgtumėme į britišką teisės tradiciją, tačiau pateikti Volis ir Karim pakeitimai eina per toli, mano nuomonė. Tai reiškia, kad jeigu reikia taikyti ne britišką teisę, bet e, žmogus būtų Britanijoje, tai europinė teisė neturėtų pirmenybės. Na, čia man jau viskas eina per toli. Tačiau aš 21 straipsnio antrą dalį, kaip jau sakiau, palaikyčiau kaip kad siūlo komisija savo pradinėme pasiūlyme. Toliau prisiminkime klausimą, kur buvo išsakyta daug abejonių, tačiau tai yra labiau nesusipratimai. Ir manau, kartu su specialistais mes viską išsiaiškinsime. Aišku, patikos atvejai, kuri, kurie yra inicijuojami E, paveldėjimo atvejais, tai, tai viskas aišku galima, tačiau viskas negali trukti e, be galo ir be krašto, tačiau reikia gal, tikrai reikia galutinio termino, kiek tas patikos atvejais galioja. Kalbant apie autentiškus aktus, tikrai aktuolus klausimas yra Kalo ir kitų kolegų pakeitimai Kalbant apie formuluotės, galėčiau pritarti, pavyzdžiui, ką siūlo ponė Kalo, kur stengiamasi išvengti nesusipratimų ir apie teisės pasirinkimą. Tai viskas yra aišku ir akivaizdu, tačiau gali kilti problemų, kągi reiškia aktas, nes tas e, žodis skirtingose kalbose reiškia skirtingus dalykus ir tas pats žodis vienoje kalboje e, gali reikšti visiškai ką kitą kitoje. Todėl nėra viskas taip savaime suprantama, kokį čia mes žodį pasirinksime. Kalbant apie Hagos susitarimą, tai pritariu, kad be pakeitimų ir problemų mes jį perintum, perimtumėme. Tas pats turėtų galioti ir palikimais pensijų atvejais. Na, jau baigiu savo pasisakymą ir dar norėčiau pažymėti, kad esu nusteikęs optimistiškai pasieksime gerą rezultatą. Manau, iki metų pabaigos diskusijas baigsime. Taip pat pažymėsiu, kad spalio 10-11 dienomis komitete bus priimtas sprendimas, tuomet mes jau turėsime mm, oficialų teisinį pagrindą ir galėsime oficialiai dėrėti su taryba, nes kol kas dėrybos vyko tik neoficialiai, aišku, viskas draugiškai ir atvirai, bet bus gerai, kai pradėsime oficialias dėrybas ir galėsime, nebejoju, iki metų pabaigos viską nuspręsti. Kaip jau sakiau, esu nusteikęs optimistiškai, nes dėl esminių dalykų sutarėme ir liko tik formuluočių niuansų problemą ir visą tai išspręsime. Ačiū. Ačiū, ponė pranešėjau, ponė Lichtenberger. Ačiū, tikrai trumpai. Dėkui kolegai už puikų bendradarbiavimą ir už tai, kad labai labai subalansuotai diskusijos vyko. Ačiū daugiau norinčių pasisakyti nėra. Komitetas prisijungė prie ponios Lichtenberger pagirimų. Taigi, Baigėme nagrinėti šį klausimą. E, šeštąjį praleidžiame, nes nėra pranešėjų. Dabar e, septintasis e, klausimas. Ponas Makartė nėra, bet yra ponas Rapkai. Tikrai ponios Makartį nėra, sako ponas Rapkai, bet tačiau mane jį įpareigojo štai ką pasakyti. Jį siūlo ir viskas yra suderinta su kitomis frakcijomis balsuoti dėl daugelio pakeitimų kartu. 13 yra nu, nauja pastraipa, 17 pakeitimas, kur kalbama apie vardyjimus, apie tai, kad reiktų čia be visų kitų išvardintų profesijų įtraukti ir notarus, būtų advokatai, kablelis notarai. Viskas yra suderinta su kitomis frakcijomis, kad su šitu papildymu mes dėl viso pakeitimo bar, balsuotumėme iš karto. Pirmininkas prieštaravimų nėra, taigi balsuosime dėl viso pranešimo su pakeitimais, kas už, kas prieš, niekas, kas susilaikė, taigi vienbalsiai patvirtinta. Toliau Vikstriu pranešimas, biudžetas, ar pranešėja turėtų pastabų, prašom, ponė Vikstriu. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirminkė. Aš Noriu pateikti keletą trumpų pastabų. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms, kurie pateikė pasiūlymų visame procese. Mano prioritetas buvo ginti teisingumo teismo vertinimus, kad nekiltų pajėgumas teismo e, galimybėj dirbti. Taip pat noriu pritarti pasiūlymui, kurį pateikė ponas Berlingeris dėl bendros Europos teismų kultūros kūrimo, pradedant bandomąją teismų e, mokymo programą. Ir kolegė Diana Volės pasiūlė pakeitimą dėl 12 e, e, teisinių sekretorių papildomų darbo vietų sukūrimą, kad būtų galima susidoroti su uždėlstais klausimais. Pasiūlymas pateiktas prieš keletą dienų ir nebuvo e, teismo samatose. Todėl aš norėčiau e, leisti pasisakyti komiteto nariams, jeigu jie norėtų pakomentuoti šį pasiūlymą ar kurios nors kitus pasiūlymus. E, kita vertus, jeigu tokių pastabų nebus, galime balsuoti. Gut, gibt es dazu Wortmeldungen? Taigi ir yra norinčiųjų pasakyti. Aš šitą turiu pasakyti. Uh, kad kai sužinau tą praėjusią savaitę, man taip pat galvas skaudėjo. Nepamirškime, kad tai yra pirmiausia politinis sprendimas. Mes turime pasiūlymų dėl teismo reformos ir tik po to turėtumėme tvirtinti biudžetą. Tačiau mes e, darome atvirkščiai. Pirmiausia, patvirtiname teismo biudžetą ir tik po to tvirtiname reformą. Tačiau supraskite mane teisingai. E, ir atsižvelgiant į ponus Bulis elektroninį laišką, man tikrai rūpi ne reforma, bet tinkamas teismo finansavimas. Ir manyčiau, kad dangi mes tik tai pusėjame biudžeto tvirtinimo procedūrą, tai mūsų sprendimas stipriai nepakenks ir jis nebus susijęs su jokiais konkrečiais sprendimais dėl teismo ateities tai yra daugiau susijęs su e, pranešėjos praėjusią savaitę vykusio apsilankimų teisme ir jos įspūdžių dėl tų reikalingų papildomų lėšų. Tačiau, aišku, kalbant apie teisėkuros įgaliojimus, ne viskas yra čia taip jau aišku ir suprantama. Ar būtų dar pastabų, jeigu ne, mes čia turėsime balsuoti dalimis ar dėl visko iš karto, taigi balsuosime dėl viso pranešimo iš karto, kas už, kas prieš, susilaikė, niekas, taigi patvirtinta. Toliau. Kolegos Maštalkos pranešimas specialiosios žemės ūkio priemonės atogiausiams sąjungos regionams, kas prieš, niekas, taigi patvirtinta toliau dėl žvejybos laivų, kas už, prieš, susilaikė, niekas, taigi patvirtinta. Toliau Karim pranešimas, problema yra ta, kad pranešėjo nėra, ar vis dėlto galime balsuoti? bent dėl kodifikacijų galime balsuoti. Čia yra poveikio aplinkai vertinimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. O su internetiniais lošimais, ar mes turime nu, priimti sprendimą iki atostogų, ar jau po sekretor, sekretor, sekretoriatas sako, kad galime balsuoti, niekas neprieštarauja, taigi komitetas balsuoja. Pradėsime nuo ketvirtojo pakeitimo už, prieš, atsiimtas, pas pirmininko nepažymėta. Pirmasis už, prieš, patvirtinta. Antrasis už, prieš, atmesta trečiasis už, prieš, taigi kas už dar kartą, prieš, aš sakyčiau patvirtinta. Na, bet kokiu atveju atkrenta. Tai kodėlgi atkrenta? Kodėl, kad čia turi atkristi? Nesupratau visko. Atkrenta, nes pirmasis patvirtintas. Taigi šeštas septintas. Už, prieš, patvirtinta. Penktasis jau taip pat jo neliko. Kaliaujame toliau. Aštuntasis už, prieš, patvirtinta. Devintasis dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš, atmesta. Antroji dalis už, prieš, patvirtinta. 36 ponios Kastiek už, prieš, patvirtinta. Dešimtas Lichtenberger jau neliko, vienuoliktasis už, prieš, atmesta. Dvyliktasis už, prieš, atmesta. Tryliktas už, prieš, patvirtinta. Keturioliktas už, prieš, patvirtintas. Penkioliktas už, prieš, patvirtinta. Toliau. Šešioliktas už, prieš, atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš, už, prieš, patvirtinta. Dvidešimtasis. Mandas pakeitimas už, prieš, atmesta. Dvidešimt antras už, prieš, atmesta patvirtinta. 21 nelieko. 30, 23 už prieš atmesta, 24 prieš atmesta. Antrasis kompromisas už prieš patvirtinta. 27 už prieš atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš, patvirtinta. 31 už, prieš, dar kartą už, 31 už, prieš, patvirtinta. 32 už, prieš, patvirtinta. 30 neliko, 40, ketvirtas kompromisas už. Kolega Mandas. To, uh, Ačiū pirmininkė, norėčiau siūlyti balsuoti mm, dalimis dėl pirmosios eilutės e, atsižvelgiant į subsidiarumą lošimo srityje. Nes kai kalbame apie internetinį lošimą, tai sienų nėra. Čia šioks toks prieštaravimas yra, todėl bal, norėčiau prašyti balsuoti dalimis dėl pirmos ir antros dalies. Jeigu pirma dalis atmesta, tuomet negalime ją palaikyti. Kaip siūlo kolega Mandas, pirma dalis už, prieš. Sumaištis šiokia tokia. Tai kas už pirmą dalį? Kas už pirmą dalį? kas prieš. Patvirtinta. Antroji dalis už. Dabar prieš. Dar kartą. Ketvirto kompromiso antroji dalis. Kas už, prašom pakelti ranką. Kas prieš? Vienuolika prieš. Kažkokį keistą sprendimą priėmėm. Mes e, priėmėme, patvirtame tą išbraukimą, kurį siūlo ponas Mandas. Na, iš tikrųjų mes Ab, abi dalis atmeta pasiteiso pirmininkas, tuomet viskas atrodo geriau. Ir dabar dėl visos nuomonės, kas už, prieš, susilaikė. Niekas nesusilaikė, taigi nuomonė patvirtinta. If we rejected that, we have to vote that. Ah ja, stopp. Das Sekretariat sekretoriatas atkreipė dėmesį į tam tikrą aplinkybę. Viskas nebus taip jau paprasta, kaip čia mes įsivaizdavome. Mes turėsime balsuoti dėl kitų pakeitimų. Dėl 34-ojo reiks balsuoti už, prieš, atmesta. 33-asis už, prieš, atmes. 35 už, prieš, atmesta. Dabar dar kartą balsuosime dėl visos nuomonės už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ačiū. Dabar teisminiai ginčiai. Kodifikacija sesiją baigiame, o dabar perėsime prie uždaro posėdžio dalies dviejų minučių pertraukėlę. Prepared this vote at home.